29 už, 23 prieš priimta. Devintas pakeitimas. Taip pat atskiros dalis, dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Antroji dalis atkrenta. Toliau 14 pakeitimas. Pirmoji dalis atkrenta, antroji dalis atkrenta. Dėl trečiosios dalies turime balsuoti. 14 pakeitimo trečioji dalis. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 15 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 19 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 16. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 17. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Aštuonioliktas, kas už? prieš, susilaiko atmesta, 20 kas už, prieš, susilaiko priimta, 21 kas už, prieš, susilaiko priimta, 22 kas už, prieš, susilaiko priimta, 23 atkrenta. Ne, vis tik turime balsuoti. Kas už? Prieš? Susilaiko. Neaišku. Elektroniniu būdu tikriname 23 pakeitimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 27 už 21 prieš, 6 susilaikė, priimta. 23 pakeitimas priimtas. Toliau 24, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 25, kas už, prieš, susilaiko, priimta priimta. 26. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 28. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 27. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 34. Kas už? prieš, susilaiko atmesta. 29 kas už, prieš, susilaiko priimta. 30 atkrenta, 32 kas už, prieš, susilaiko priimta. 31 atkrenta, Dėl 33 turime balsuoti. Balsuojame dėl 33, kas už, prieš, susilaiko. Neaišku, balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Visi balsavote, balsavimas baigtas. 35 už, 20 prieš, taigi priimta. 36. 36. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 37. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 38. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 39. Kas už? Prieš? susilaiko priimta, 40 kas už, Peter Lyze. Norėjau sekretariatui pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams pasiūlyti daryti žodinį pakeitimą šioje vietoje, nes kalbinės versijos ne visos yra labai geros ir mes vakar, e, vakare patikriname dar kartą test, teksto versiją ir siūlyčiau daryti pakeitimą angliškame tekste, ten kalbama apie gyvūnų klonavimą ir gyvūninės kilmės produktus. Ir originaliame ponios Liotar tekste yra kalbama apie konkretų draudimą e, išves tokių klonuotų gyvūnų kitų kartų. Kalbant apie kitas kartas mes e, norime tik tai reglamentuoti, nedrausti, todėl mes norime pateikti žodinį pakeitimą originaliam tekstui, perskaitysiu jį. E, teisinis pasiūlymas e, uždrausti klonuoti ir patekti į rinką klonuotų gyvūnų produktams bei produktams iš jų palikonių. Tai atitinka mūsų poziciją ir mūsų dėrybinę poziciją, parlamento dėrybinę poziciją, todėl aš siūlyčiau balsuoti už tokį žodinį pakeitimą. Pirmininkas gali nuspręsti, ar tai galėtų būti pirmasis prie trečiojo punkto pakeitimas ar paskutinis. Stimmt zuerst über 40 ab, Iš pradžių balsuosime dėl 40 pakeitimo, o tai, ką perskaitė Peter Lyze, tai yra žodinis pakeitimas, antrasis žodinis pakeitimas, bent jau tai parašta mano sąraše. Ar, ar tiesa, ar mes turime tokį patį balsavimo sąrašą? Iš pradžių balsuojame dėl Julie Gerling 40 pakeitimo, o paskui balsuosime dėl to antrojo žodinio pakeitimo. Tai tuomet 40. Julie Gerling pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 42. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 41. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl žodinio pakeitimo, kurį pasiūlė kolegė Peterlyzė. Kas už, Atsiprašau, pirmininkė, ar galėtumėte dar kartą paaiškinti, kur bus ta žodinis pakeitimas? Pirmininkas, mes balsuojame dėl antrojo žodinio pakeitimo, kaip yra mūsų sąraše, tačiau norėčiau dar kartą paprašyti kolegos Peter Lyze perskaityti tekstą, kad visi žmonės žinotų, už ką jie balsuoja. Gerai, mielai. Trečia A įtrauka originaliame e, Katikos Liotar tekste kalba apie klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių e, produktų uždraudimą ir kadangi me, mūsų dėrybinė pozicija dėrybose su taryba buvo tokia, kad mes norėjome neuždrausti e, kitų kartų produktus, bet tik tai juos reglamentuoti, tai lietai perskaitysiu, kaip skambėtų. E, Teisėkuros pasiūlymas kuris uždraudžia klonuoti ir patekti į rinką e, produktams e, klonuotų gyvūnų ir reguliuoti produktus, kurie kilia iš tų klonuotų gyvūnų palikuonių. Taigi toks būtų pakeitimas lyginant su ponios Leotard tekstu. Taigi, pirmininkas, dar kartą, kad visiems būtų aišku. Čia trečioje įtraukoje e, reiktų pakeisti trečios įtraukos pirminį tekstą. Ir Peteris Lyzė pasiūlė, kaip jį pakeisti. Taigi dėl to mes ir balsuojame. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Eh, nu Manau, kad tai yra esminis dalykas ir dabar pateikti žodinį pakeitimą š, e, būtent šiuo metu, man tai nepatinka, tai yra netinkamas met, e, metas, aš noriu tam pasipriešinti. Pirmininkas, tai tuomet dėl to nebalsuojame, balsuojame dėl e, naujo 43 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar kitas žodinis pakeitimas, pirmasis žodinis pakeitimas dėl 44 pakeitimo. Ar kas nors tam prieštarauja? Matau, kad ne, tai tuomet galime balsuoti dėl 44 pakeitimo su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 45 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Patikrinsime elektroniniu būdu 45 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 32 už, 25 prieš, taigi priimta. 47 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko dar kartą. Prašau visų kolegų balsuoti. Balsuojame dėl 47 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Toliau 48. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 49. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 50 balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaiko. Neaišku, balsuojame elektroniniu būdu dėl pirmosios dalies, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. 34 už, 19 prieš, priimta. Antroji dalis. Kas už? prieš, susilaiko priimta. 51 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 53 kas už, prieš, susilaiko priimta patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 53 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 27 už 20 prieš 11 susilaikė, taigi priimta. Toliau 52 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 56, kas už, prieš, susilaiko priimta. 72, kas už, prieš, susilaiko priimta, 58 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 57 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 60 kas už, prieš, susilaiko priimta, 59 kas už, prieš, susilaiko priimta, 61. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 62. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 65. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 66. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 62, dvi dalis, 67, atsiprašau, e, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko primta, antroji dalis kas už, prieš, susilaiko primta, 68, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 70, kas už, prieš, susilaiko Atmesta. 71. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 71 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 26 už, 30 prieš. Atmesta. 69 pakeitimas kas už prieš, susilaiko, priimta. 74. Kas už, prieš, neaišku. Balsuojame dėl 74 pakeitimo elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 26 už, 25, 20. Mielas Karlai Šliuteri. Dvidešimt šeši už, 25 prieš, 7 susilaikė, taigi nedidelė balsų persvara priimta. Wir kommen dann 78 zu 64. Dafür? 64 pakeitimas. Kas už? Prieš. Dar kartą. Kas už 64 pakeitimą? Prieš. Susilaiko atmesta. Patikrinsime elektroniniu būdu 64 pakeitimą. Kolega Šliuterį prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 29 už 28 prieš. Sveikinu Karlą Šliuterį. Toliau 79 pakeitimas, Kriton Arsenis jo autorius, kas už prieš susilaiko priimta. 80. Kas už? Prieš? Patikrinsime elektroniniu būdu. 80. pakeitimas elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 46 už, 13 prieš. Aiškiai Patvirtinta. Kita kartą aiškiau kelkite rankas. 81. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 75. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 63. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 77. Kas už? Prieš susilaiko priimta priimta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuojame dėl šitos nuomonės elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Karlai, balsavai. Balsavimas baigtas. 33 už, 16 prieš, 11 susilaiko, taigi nuomonė patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Dabar balsuosime dėl reglamento numeris 1760 iš 2000 metų dalinio pakeitimo dėl galvių elektroninio identifikavimo ir dėl savanoriško jautino ženklinimo nuostatų panaikinimo. Pranešėja yra Sofija Kony balsuosime ne pagal balsavimo sąrašą, balsuosime dėl 59 pakeitimo, kurį pateikė kolega Schnellhardt ir dėl 62 pakeitimo, pakei, pateikė, kuri, kurį pateikė kolegė Rodberant dėl 11 straipsnio ir dėl 1 straipsnio. Taigi šitų pakeitimų sąraše nėra. Toks bus Tokie bus pokyčiai mūsų balsavime. Taigi, pradedame nuo direktyvos. Tai yra mažasis balsavimas. Visų pirma, tai turėtų būti trečias pakeitimas. Kas už? Dar kartą. Visų pirma, balsuojame dėl direktyvos. Čia būtų trumpa trumpa, trumpesnis balsavimas, tai yra e, trečiasis pakeitimas, Bartstas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Toliau pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas, ir penktas pakeitimas jie buvo atkrenta, taigi pirmas pakeitimas agri komiteto, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras pakeitimas, kurį pateikė pranešėjas, jis jį ir atsijėmė, taigi dėl jo nebalsuojame, galime balsuoti dėl e, viso pranešimo projekto elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 59 už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Dabar turime balsuoti dėl rezoliucijos. Taip pat elektroniniu būdu balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 60 už, niekas nesusilaikė, niekas nebalsavo prieš, taigi patvirtinta. Dabar balsuojame Balsuosime dėl reglamento, tai bus ilgesnis balsavimas, pradedame nuo pirmojo konsoliduoto pakeitimo C1, kas už. Prieš susilaiko priimta. Toliau C2, kas už. Prieš susilaiko, atrodo, kad nėra aišku, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Karlas Šliuteris balsavo? Jei taip, tai tada balsavimas baigtas. 33 už, 26 prieš, priimta. Toliau C3, kas už, prieš, susilaiko. Turime patikrinti elektroniniu būdu. Balsuojame dėl C3 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 37 už, 23 prieš, ta pačia dauguma priimta. C4, kas už, prieš, susilaiko priimta. C5, kas už, prieš susilaiko priimta. C6 kas už, prieš susilaiko priimta. C7 kas už, prieš susilaiko priimta. E, C8 kas už, prieš susilaiko priimta. C9 kas už, prieš susilaiko priimta. 11 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. C10 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 54. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 55. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 56. Kas už, prieš, susilaiko neaišku. Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 56 pakeitimo. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 28, 28 e, už 32 prieš atmesta. Toliau balsuojame dėl agri 8 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Agri 9 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 58 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. 59 kas už, prieš. Ne, dar neaišku, balsuojame dėl 59, 58 buvo atmestas, o aš prieš tai pasakiau, kad balsuosime dėl 59 pakeitimo, e, kurio nėra balsavimo sąraše, taigi balsuojame dėl 59 pakeitimo ir siūlyčiau dėl jo balsuoti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote. Karlas Šriuteris taip pat balsavo, tai tada galime baigti balsavimą. 18 už, 41 prieš, atmesta. Toliau Penktas pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 61 pakeitimas, vėlgi dvi dalis tekste. Pirmoji dalis atkrenta, turime balsuoti dėl antrosios dalies. Sofija Kon. Euh, mes euh, <coughs> nesupratome, ar buvo priimta ar atmesta dėl penkto pakeitimo, pavyzdžiui, mes negirdėjome vertimo. Ar pirmoji dalis buvo priimta ar atmesta, mums yra neaišku. Dėl penkto pakeitimo. Abi dalis šio pakeitimo yra priimtos. Balsuojame dėl 61 pakeitimo ir tik dėl antrosios dalies. Balsuojame dėl 61 pakeitimo antrosios dalies. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 62. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Patikrinsime. Balsuojame dėl 62 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 23 už, 37 prieš. Balsuojame dėl agri 11 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Agri 12 kas už? prieš susilaiko priimta, agri 13 kas už, prieš susilaiko priimta, agri 14 kas už, prieš susilaiko priimta, 64 kas už, prieš susilaiko atmesta, 65 kas už, prieš susilaiko atmesta Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 65 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 28, 28 e, už, 30 prieš. Atmesta. 66 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 67 ir 68 pakeitimai yra identiški. Balsuojame dėl jų abiejų. Kas už? prieš susilaiko atmesta. Agri 15 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Agri 16, kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime elektroniniu būdu, balsuojame dėl Agri 16 pakeitimo. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas. 36 už 23 prieš priimta. 69 pakeitimas kas už prieš susilaiko priimta. 70 kas už prieš susilaiko priimta. Neaišku, balsuojame elektroniniu būdu dėl 70 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 36 už, 23 prieš. Priimta. 71 pakeitimas kas už. Prieš. Aiškiai atmesta. 72 kas už, prieš susilaiko atmesta. 73 kas už, prieš susilaiko atmesta. 74 kas už, prieš susilaiko atmesta, 75 kas už, prieš susilaiko atmesta, 76 kas už, prieš susilaiko priimta, 77 ir 78 kas už, prieš susilaiko atmesta, agri 17 kas už, prieš susilaiko atmesta priimta. Agri 18, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 80, kas už, prieš, susilaiko, priimta patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 80 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 26 už 29 prieš, vienas susilaikė, taigi atmesta. 82 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 81. Kas už? Patikrinsime 82. Balsuojame dėl 82. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 28 už 31 prieš atmesta. 81 pakeitimas kas už? Prieš susilaiko Patikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 47 už 12 prieš, aiškiai priimta. Prašau aiškiau kelti rankas. 83. Kas už? Prieš Tikrinsime elektroniniu būdu 83 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 28 už, 31 prieš atmesta. 84. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Toliau 85. 87, 88, 89, 90, 91, 92 ir 93 pakeitimai. Dėl jų visų balsuojame kartu. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime elektroniniu būdu. Tikriname 85, 86 ir taip toliau. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 už, 25 prieš. Tokiu būdu šie pakeitimai yra priimti. 98 steht dann zur Abstimmung. 98 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 99 atkrenta, 100 atkrenta, 101 atkrenta, 102 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. Agri 20, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 103, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Agri 21, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 104, kas už, prieš dar kartą. 104 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 105 atkrenta. Keliaujame prie konstatuojamųjų dalių. Agri vienas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta identiški pakeitimai 12 ir 13 bei Agri 2 bei Agri 14, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 15, kas už, prieš, susilaiko atmesta susilaiko neaišku, balsuojame elektroniniu būdu dėl 15 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt už, aštuoniolika prieš, vienas susilaikęs priimta. Septynioliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta, aštuonioliktas už, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 20 kas už, prieš susilaiko priimta, 21 Über 21 müssen wir abstimmen. Turime balsuoti dėl 21 pakeitimo. Balsuojame dėl jo, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 19. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 24. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Norite patikrinti 19 pakeitimą gerai, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 30 už, 27 prieš, priimta. 24, dvi dalis tekste, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis kas už. Atsiprašau, antroji dalis atkrenta, man ką tik tai pasakė. 25 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. 26 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 27 kas už, prieš susilaiko Man atrodo, kad atmesta. Norite patikrinti? Gerai, tikriname 27 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 25 už, 34 prieš, niekas nesusilaikė, atmesta. Dėl 31 nebalsuosime. Balsuojame dėl 8, 28 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Trisdešimt trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 37 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 39. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 38. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 40. Dvi dalis tekste pirmoji kas už, prieš susilaiko primta, antroji kas už, prieš, susilaiko atmesta. 41 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko neaišku, tikriname elektroniniu būdu, 41 pakeitimas, pradedame balsuoti, ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Atmestas, nes 20 6 prie, už, 32 prieš. 42 ir 44 atkrenta. Balsuojame dėl 45 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Patikrinsime 45 pakeitimą elektroniniu būdu, pradedame balsuoti, ar visi balsavote, balsavimas baigtas. 30 už, 28 prieš. Taigi priimtas šis pakeitimas. Toliau trečias ir 53 pakeitimai kas už, prieš. Dar kartą balsuojame. Trečias ir 53 pakeitimai. Jie yra identiški, taigi balsuojame dėl jų kartu. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo projekto. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 30 už, 15 prieš, 13 susilaikė. Taigi priimtas šis pranešimas. Dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos, balsuojame vėlgi elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 31 už, 16 prieš, 13 susilaikė. haben wir den Dabar 11 darbo atvarkės punktas. So, jetzt kommen wir zu 11. Änderung der Richtlinie 64. 11 dar, darbo tvarkės punktas. Balsuojame dėl pirmojo kompromiso, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Konsoliduotas pakeitimas numeris 3, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 55 pakeitimas dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. 56 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 58 kas už prieš susilaiko primta, 11 kas už, prieš susilaiko primta, 12 kas už, prieš susilaiko primta, 60 kas už, prieš susilaiko atmesta, 59 kas už, prieš susilaiko atmesta, 61 dvi dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko. Dėl šios antrosios dalies balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 30 už 25 prieš Tokiu būdu tvirtiname antrąją dalį. Toliau galime praversti keletą puslapių. 74 pakeitimas. Kas už prieš susilaiko priimta. 75 kas už prieš susilaiko priimta. 76 kas už prieš susilaiko atmesta. 77 kas už, prieš susilaiko atmesta. Patikrinsime 77-ąjį. Elektroniniu būdu balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 27 už 27 prieš, taigi atmesta. 81 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 82 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 83, 84, 85, 80 ir 88 yra atsimta. Balsuojame dėl 89 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 90 kas už, prieš, susilaiko priimta. 91 kas už, prieš susilaiko primta. 93. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 17. Kas už, prieš susilaiko. Jokio rezultato nematau, balsavo per mažai žmonių. 17 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta priimta. 94. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 95. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 96. Su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 96 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 už 20 prieš priimta. Į 39 pakeitimas kas už? Prieš susilaiko atmesta. Į 30 kas už? Prieš susilaiko atmesta, 102 kas už, prieš susilaiko priimta, 24 kas už, prieš susilaiko priimta, 25 kas už, prieš susilaiko priimta, 26 kas už, pri, patikrinsime 25 pakeitimą, elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavote, balsavimas baigtas. Atmesta. 26. Kas už? Prieš? Susilaiko? Neaišku, balsuojame dėl 26 pakeitimo elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 28 už 26 prieš priimta. 107 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 108. Kas už? Prieš. Nežinau, ar vertimas vėluoja, nes kai kurie kolegos balsuoja du kartus ir už ir prieš, taigi balsuojame dėl 108 elektroninių būdų, kad būtų aiškiau. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 23 už, 32 prieš atmesta. 109 kas už, prieš susilaiko atmesta. 110 A, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, antroji dalis atkrenta. Ne, dėl jos nereikia balsuoti. Keliaujame toliau. Seite 14. 14. E, puslapis 53 pakeitimas. Kas už prieš susilaiko priimta. 137. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 36. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Tikriname elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 27 už 28 prieš atmesta. Nedidelė persvara. Dėvė 8, kas už, prieš atmesta. 37 kas už, prieš susilaiko primta. 38. Tai yra 138. Balsuojame dėl jo. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Dabar 38. Kas už, prieš. Susilaiko primta. 39. Kas už, prieš. Susilaiko primta. 40. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 140 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 43 kas už, atsiprašau, 143. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 142 kas už, prieš susilaiko priimta. 41. Kas už prieš susilaiko priimta. 42. Kas už prieš susilaiko priimta. 147. Kas už prieš susilaiko atmesta. 45 B. Kas už? Prieš. Priimta. 46. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 148. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 150 kas už, prieš susilaiko atmesta, 141 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 47 kas už, prieš susilaiko atmesta, 154. Patikrinsime 47 pakeitimą elektroniniu būdu. Balsuojame, ar visi balsavote, balsavimas baigtas. 30 už, 26 prieš, 47 priimtas. 48 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 155 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Į tre trečias kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Patikrinsime į trečią pakeitimą elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Į 3 pakeitimas priimtas. 32 už, 24 prieš, į 3 4. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Ketur... Patikrinsime į tre ketvirtą pakeitimą elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 33 už, 23 prieš. Aiškia balsų persvara priimta. 49 ir įtre penktas pakeitimai. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Pirmoji dalis trečio pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 50 ir 51 identiški pakeitimai. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 52 ir 53 identiški. Balsuojame dėl jų, kas už, prieš susilaiko priimta. DV1, DV1. Atsiprašau, dar patikrinsime 52 ir 53 pakeitimus, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. 28 už, 28 prieš. Atmesta. Dėvė pirmas pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaiko priimta. Penktas, kas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas, kas už, prieš susilaiko priimta. Septintas, kas už, prieš susilaiko priimta. 54 kas už, prieš susilaiko atmesta, aštuntas kas už, prieš, susilaiko primta, devintas kas už, prieš, susilaiko primta. Na ir galutinis balsavimas dėl taip pakeisto pasiūlymo. Balsuojame, žinoma, elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 49 už, vienas prieš, šeši susilaikė. Dabar balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos projekto, kas už. E, balsuojame elektroniniu būdu, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. 48 už, vienas prieš, keturi susilaiko. Sveikinu pranešėją. Jetzt geht's weiter. Toliau balsuosime dėl 13 darbo tvarkės punkto, dėl vandens. Pranešėjas Richard Zeber. Pradedame nuo 24 pakeitimo. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 25. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Peti 6 neturime balsuoti ir dabar perėjame prie e, konsoliduoto pakeitimo numeris 1. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Taigi 27. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta Atmesta. Peti 9a. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Konsoliduotas antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Periname prie 34. Už, prieš susilaiko priimta. Peti 19 iškrenta, 35 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Peti 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 36 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 37 už, prieš susilaiko priimta, 38 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Peti 12a. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Peti 13 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 39 dalimis pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 40 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Konsoliduotas pakeitimas trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 33 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 49. Kas už, kas prieš priimta. 45. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. 95 tiksliau pasitikslinsime, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. 24 už 30 prieš atmesta. 45 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 48 kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaišku, pasitikrinkime elektroniškai 48. Ar visi sutinkate? Balsavimas baigtas. 29 už prieš 24 e, patvirtinta. 49 kas už, kas prieš, kas susilaiko Atmesta. Pasitikslinsime dėl 49, nes nebuvo iki galo aišku. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta santykių 30 ir 21. 51. Kas už, kas prieš priimta. Įtre 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Įtre 18 už, prieš, susilaiko atmesta. 52. Atrodo, jūs norite pasitikrinti dėl įtre 18. Ar visi balsavo dėl įtre 18? Jeigu taip, tuomet balsavimas baigtas. 27 už 25 prieš. Taigi 27 už 25 prieš priimta. 52. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Pasitikrinkime dėl 52, nes jūs taip norite. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 24 už 26 prieš atmestą. Taip pat yra keturi susilaikiusieji. 53. Balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 54. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Peti 3. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 55. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 57. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 58 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 59 už, prieš, susilaiko, priimta. Įtrė 20 už, prieš, susilaiko, priimta. 60 už, prieš, susilaikę, atmesta. 61 už, prieš, susilaikė, priimta. 62 už, prieš, susilaiko, priimta. 63 už, prieš, susilaiko, priimta. 64 kas, trim dalimis, pirma dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, trečioji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko. Na, liberalai šiek tiek pasimetę, aš taip pat, taigi pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl trečiosios 64 pakeitimo dalies. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Trečioji dalis taip pat patvirtinta. 65. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Įtre 2. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 67. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 69. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 70 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 72 dviem dalimis kas už, kas e, antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko septyniasdešimt devintas reikia pasitikrinti dėl 72 tiksliau reikia antros dalies pasitikrinti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta antroji dalis 72 pakeitime, atmesta 79 dviem dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. 79 e, pakeitimo pirmoji dalis. E, ar balsavimas baigtas? Antroji dalis iš 79 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Keturiasdešimt šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 73. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 74. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Peti 4. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Įtrė 14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 75 dalimis, pirmoji dalis kas už, kas prieš. Taigi kas už, kas prieš pirmąją dalį, kas susilaiko. Elektroniniu būdu pasitiksinsime dėl antrosios dalies 75 pakeitime, ar visi balsavo, jeigu taip, tuomet balsavimas baigtas. 31 už, 20 prieš, patvirtintas. 76 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 47 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 77 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 78 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 80 už, prieš, susilaikė, atmesta. 81. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Įtre 6. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Peti 7. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Peti 8. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Peti 14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Peti 15. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta peti 18. Ne, sako pirmininkas, dėl peti 15 turime pasitikrinti elektroniškai, ar visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Peti 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta ketvirtas konsoliduotas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta šiek tiek praleisime ir apsistosime ties į tre vienas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Konsoliduotas penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 88, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Konsoliduotas šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta į 323, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 93, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Į 326, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Viskas gerai, sako pirmininkas. Konsoliduotas pakeitimas numeris 7, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 96. Čia buvo padaryta žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 101. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Įtrė 27, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 107, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Įtrė 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 104, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 105, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 106 dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 110 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, 111 už, prieš susilaiko primta, 112 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, peti 21 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, peti 12b. Ne, balsuoti nereikia į 30 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 113 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, į 311 kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta, 114 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 115 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, peti 20 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 71 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, peti 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, į 3 8 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, įtrė 9, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 118, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pasitikrinsime dėl 118 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Taigi aiškia balsų persvara, sako pirmininkas, priimta. E, peti dešimt, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Peti vienuolika, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 121, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 94, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 123, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 124, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 125, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 126, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 126. -ojo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 23 už, 31 prieš, atmesta. 129 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Antras, kas už, kas prieš, priimtas. Trečias, kas už, kas prieš priimtas. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Konstatuojamosios dalys. Peti 5, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 10, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 11, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 11 pakeitimo elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 27 už, 27 prieš, atmesta. 12 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 13 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, įtre 5 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 18 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 19 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 20 už, prieš, susilaiko priimta, 21 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, Ir dabar pereiname prie galutinio balsavimo, kurį atliksime, aišku, elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Dar trijų balsų trūksta. O dabar ar jau visi? Taigi balsavimas baigtas. 53 pasisako už, niekas nesusilaiko ir niekas nesako ne. Sveikinu, ponui, po, sveikinu poną Zeverį. Keturioliktas klausimas mūsų darbo tvarkėje. Čia ir toliau yra pono Zeberio pranešimas priekyba vertiminiais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleistą informaciją ir manipuliavimas arba piktnaudžiavimas rinka. Dabar 21, 22, 24, 25 balsuosime, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, ketvirtas, kas už,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 Dėl aštunto nebalsuojame. Taigi galime pereiti prie 30, 31 ir 32. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Devintas. Už prieš priimtas. 33. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 34. 35. Kas už, kas prieš kas susilaiko atmesta, 36, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 37, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 38, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 39, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 10, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 40, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 41, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 42 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 43 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 44 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 45 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 11 tiksliau, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta priimta. 47. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 49. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas 50. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas 51. Kas už, kas prieš, kas atmesta e, konstatuojamoji dalis numeris 12, kas už, kas prieš, atmesta 13, kas už prieš atmesta 14, kas už kas prieš atmesta pirmas, pirma tiksliau, čia konstatuojamosios dalys, kas už kas prieš, kas susilaikė priimta. 17, sako pirmininkas, 15 iš tikrųjų, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, antra, kas už, kas prieš kas susilaiko. Patvirtinta 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 17, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 9, trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, dvidešimtas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi parlamentarai balsavo? Jeigu taip, tuomet balsavimą baigiame. 44 už, 3 prieš, 1 susilaikęs. Sveikinu poną Zeberį. bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für das konzentrierte Dėkoju visiems kolegoms už tokį koncentruotą darbą. Dabar galima keliauti prie 15 darbo atvarkės punkto, kaip jau sakiau vakar. Jo nenagrinėsime uždarame posėdėje, jį nagrinėsime viešai. Taigi galime iš karto ir pradėti jį nagrinėti, galime pradėti diskusijas. Čia kalbėsime apie direktyvos 2005-36B dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo nuostatų reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo per vidaus rinkos informacijos sistemą dalinį keitimą. Iš tiesų sudėtinga tema, ilgas pavadinimas šio darbo atvarkės punkto. So, uns allererstes möchte ich unserer Berichterstatterin. Taigi suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, poniai Anjai Weisgerber. Dėkoju, ponė pirmininkė, e, gerbiamas Matijas. Tai iš tiesų labai įdomi tema ir dėl to man buvo labai svarbu, kad mes šį klausimą nagrinėtume viešai, kad šiandien įvyktų pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Kaip tik dabar aš dar rašau savo pranešimą. Liepos viduryje atiduosiu jį vertimui, todėl man buvo labai svarbu jau dabar aptarti su kolegomis pranešimo turinį. ES piliečiai E, naudos gauna ne tik iš laisvo prekių judėjimo, bet taip pat iš laisvo paslaugų judėjimo ir taip pat dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo e, kitose šalise e, darbuotojų judėjimo laisvė yra viena svarbiausių laisvių, tačiau situacija yra tokia, kad šiuo metu 91 procentas visokių visų vadinamųjų solvit atvejų, kuomet e, e, e, kad tokių solvit atveju 10 procentų yra susijęs su profesinių kvalifikacijų pripažinim, pripažinimu. Todėl mes norime komisijai pasakyti, kad mes norime peržiūrėti šitą direktyvą dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir suderinti ją su vidaus rinkos aktu augimui augimo skatinimui ir tokiu būdu norime skatinti mobilumą, taip pat siekiame pagreitintos procedūros ir šita teisės aktų peržiūra turėtų prisidėti prie to, kad padidėtų judumas. Taip pat tai yra labai svarbu e, kovojant su uh, grėsme, kad pritrūks darbo jėgos ir taip pat tokiu laikotarpiu, kai ES yra didžiulis jaunimo nedarbas, būtent dabar yra labai svarbu sudaryti sąlygas jauniems žmonėms rasti darbo vietą kitoje ES valstybėje narėje. Šis pranešimas arba šis teisės, ši teisės aktų peržiūra yra nagrinėjama vidaus rinkos komitete, tačiau mums kaip visuomenės veikatos apsaugos komitete e, mūsų nuomonėje būtų labai svarbu atkreipti dėmesį į su sveikata susijusius aspektus, nes ir su sveikatos apsaugos ryties profesijomis, nes būtent čia yra aktualūs du aspektai. E, darbuotojų mobilumas ir taip pat pacientų saugumas. Taigi, bet kokiu atveju, kalbant apie medicinės profesijas, e, reiktų nagrinėti profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimą ir judumas neturėtų sukelti grėsmės e, pacientų sveikatai. Šioje direktyvoje nagrinėjamos septynios, septynios sektorinės profesijos, kur automatiškai pripažįstamos profesinės kvalifikacijos, tarp jų yra šešios sveikatos apsaugos sektoriaus e, profesijos, tai yra vaistininkai, gydytojai, akušerės, sese, seselės, slaugės, veterinarai ir odontologai. Taigi šių profesijų, profesinės kvalifikacijos yra pripažįstamos automatiškai, remiantis, pabrėšiu kuo, remiantis mažiausiamis rekomendacijomis, e, mažiausiais reikalavimais keliamais e, išsilavinimui tų profesijų, tų, tų profesijų mokymui. Taigi e, esminis žodis čia yra mažiausi reikalavimai, todėl reikia kiek, siekti mažiausio harmonizavimo. Norėčiau e, pakalbėti apie visas šias profesijas iš sveikatos apsaugos sektoriaus. Visų pirma, vaistininkai. E, vaistininkams galioja trijų metų išlyga. Pagal 21 straipsnį ta, ta išlyga sako, kad valstybės narės nėra įsipareigojusios e, pateikti vaistininkų profesinių kvalifikacijų e, pripažinimą ir, ir pripažinti tas profesinės kvalifikacijas. Taigi valstybės narės nėra įsipareigojusios pripažinti profesinės kvalifikacijas. Yra taikomas trijų metų pereinamasis laikotarpis. Komisija teikia, kad tai yra, teigia, kad tai yra diskriminavimas, ypač kalbant apie laisvę pasirinkti gyvenamąją vietą. Tačiau jeigu mes kalbame apie pacientus ir kalbame apie darbuotojų judumą, tai dauguma valstybių narių situacija yra tokia, kad yra nacionaliniai pribojimai taikomi licenzijoms, yra taikomos nacionalinės ar regioninės kvotos vaistininkams, tačiau tai yra taikoma ne visose valstybėse narėse ir tose valstybėse narėse, kuriuose nėra tų mano minėto pribojimų, buvo labai svarbi šita pereinama laikotarpio išlyga, nes kalbant apie vaistininkus, E, yra labai svarbu, kad vaistininkai prieš pradėdami savarankiškai dirbti susipažintų su tos valstybės farmacijos sistema ir, ir visais vaistais pardavinėjamais toje valstybėje narėje. E, todėl man kyla klausimas, kodėl dabar buvo ši, išbraukta ši pastraipa iš teisės akto. Komisija man kol kas nepateikė jokio atsakymo. Yra teisingumo teismo sprendimas dėl šio klausimo. Tačiau man atrodo, kad šiuo atveju yra labai svarbu kalbėti apie pacientų sveikatą. Toliau kitas svarbus aspektas susijęs su vaistininkais. Direktyva įpareigoja vaistininkus E, šeš, atlikti šešių mėnesių privalomą praktiką po išsilavinimo universitete. E, iki šiol praktika buvo tokia, kad baigę savo mokslus vaistininkai galėjo net ir per praktikos laikotarpį laisvai judėti e, vis, po visas valstybės narės ir atlikti tą praktiką, tačiau ta, dėl to iškilo problemų Suomijoje, Švedijoje ir Junktinėje karalystėje. Ir kilo klausimas, kodėl būtinai turi būti verčiami vaistininkai atlikti praktiką savo valstybėje narėje. Toliau gydytojai. Pagal direktyvą, direktyva atsisako dabar šeš, galiojančių šešių metų gydytojo praktikos, ir taiko šešių metų praktikos laikotarpį. Taigi yra sumažintas tas praktikos laikotarpis, tačiau kalbant apie profesinės kvalifikacijas, būtų labai svarbu, kad e, kalbant apie tuos šešis ar penkis metus, e, būtų užtikrintas tam tikras valandų skaičius, kad būtų kurias tas e, besimokantis gydytojas atidirbo tam, kad būtų užtikrintos profesijų, jo profesinės kvalifikacijos. Toliau kitas svarbus aspektas susijęs su odontologais. Komisija savo pasiūlyme nieko nekeičia. E, pagrindinis odontologų išsilavinimas trunka penkis metus, tačiau e, čia taip pat yra nurodymai, reikalavimai susiję su valandomis. Tai yra, jie galioja gydytojams, bet odontologams negalioja. Todėl kyla klausimas, kodėl e, tas valandų reikalavimas negalioja odontologams. E, E, ir beveik visos valstybės narės e, nusprendė, kad taip pat ir odontologams reikia taikyti tą patį penkių metų laikotarpį kaip ir gydytojams, tam kad, tam, kad būtų užtikrintas pacientų saugumas ir kad būtų užtikrinta kiek įmanoma aukštesnė odontologų profesinė kvalifikacija. Dabar norėčiau perėti prie labai sudėtingo klausimo, kurį nagrinėsime tikrai labai ilgai. Tai yra e, seselių slaugių slaugų ir akušerių klausimas. Čia yra nustatytos licenzijų išdavimo sąlygos ir turi būti. E, ir dabar yra reikalaujama ne 10, o 12 metų išsilavinimo. Štai yra ginčytinas klausimas, nes tai yra tos profesijos, kurių kvalifikacijos pripažįstamos automatiškai ir mokslo metų praleistų mokykloje skaičius šioms profesijoms yra skaičiuojamas prie išsilavinimo. Tačiau tas išsilavinimo lygis tarsi nėra pakankamai aukštas dėl to, kad kitoms medicinėms profesijoms yra keliami to profesinio išsilavinimo reikalavimai, o šioms profesijoms e, yra priskaičiuojami mokykloje praleisti metai. Taigi, kalbant apie kitas medicinės profesijas, e, tie bendri mokykloje, e, bendro lavinimo mokykloje praleisti metai yra neskaičiuojami. Taip pat mes siekiame gerinti slaugos kokybę, todėl aš norėčiau užduoti klausimą komisijai kaip aš galiu gerinti slaugos paslaugų kokybę, jeigu e, kalbame tik apie vidurinėje mokykloje įgytas žinias, e, kalbame pavyzdžiui apie bendro lavinimo žinias ir užsienio kalbų žinias, bet visiškai nekalbame apie e, išsilavinimo, tos profesijos ruošimo turinį. Direktyvoje, e, direktyvos priedė yra numatyti reikalavimai e, profesiniam išsilavinimui, tačiau tas priedas yra labai pasenęs ir jį reiktų peržiūrėti, jį reiktų pakeisti. Komisija savo pasiūlyme kol kas neteikia jokio to priedo keitimo pasiūlymo e, ir galbūt tik vėliau ji bandys pakeisti tuos reikalavimus profesiniam išsilavinimui. Kaip parlamentarė, aš galiu pasakyti ir manau, aš čia pasisakysiu visų frakcijų vardu, mes norėtume nagrinėti šį klausimą ir mes manome, kad šiam klausimui deleguoti aktai nėra tinkamas sprendimo būdas. Mes turime kalbėti apie profesinį išsilavinimą, turime kalbėti ne tik apie vidurinį išsilavinimą ir apie tai turi būti kalbama direktyvos teksle, tekste, o ne priedė. Tai yra mano, pirmas, mano pirmoji tokia kritinė pastaba. Toliau kitas dalykas. Uh, Europoje yra labai skirtingos vidurinio mokslo tradicijos, todėl yra labai sunku e, lyginti vidurinės ar bendrojo lavinimo mokyklas tarpusavyje. Ir taip pat yra netgi skirtingas e, metų skaičius, kurį žmonės e, praleidžia mokyklose Vaikai pradeda mokytis ne nuo tų pačių gyvenimo metų. Vaikai ne nuo tų pačių gyvenimo metų pradeda lankyti darželius. Taigi galiausiai, kalbant apie tą bendrąjį išsilavinimą, yra didžiuliai skirtumai. Ir kalbant apie profesinės kompetencijas, mes tarsi keliame reikalavimus, tačiau. E, Mes kalbame taip pat apie profesinį, pavyzdžiui, medicinos seserų išsilavinimą e, kad tai yra valstybių narių kompetencija, bet e, skirtumai tarp valstybių narių yra pernelik dideli. Taip pat yra labai dideli apskritai švietimo sistemų skirtumai. Europos parlamentas savo 2011 m. lapkričio mėnesio rezoliucijoje jau pabrėžė, kad kalbant apie vadinamąją dualinę mokymo sistemą, ji būtų šiuo atveju e, labai tinkama ir mes reikalavome, kad į profesinių kvalifikacijų e, tą išsilavinimo laiką būtų įskaičiuotas dualinio išsilavinimo vaikas. Taigi, kas yra apskritai tas dualinis Išsilavinimas, apie tai renksime klausimus vidaus rinkos komitete, išklausysime įvairių valstybių narių patirtį, pavyzdžiui, toks dualinis lavinimas e, vykdomas Niderlanduose, Vokietijoje, yra daugia, daugelie valstybių narių e, taikomas tas dualinis ar lygiai gretus mokymas, e, kuomet šalia universitetinių žinių yra teikiamos ir praktinės žinios. Tai yra derinama teorija ir praktika ir tuomet žmogus visuomet turi ryšį su praktika, turi ryšį su savo darbdaviais, e, mokosi, bet tuo pačiu metu dirba besimokydamas ir praktikoje. O kalbant apie aukštą išsilavinimą, apie universitetinį išsilavinimą, tai dažnai teorija ir praktika yra visiškai atskirti vienas nuo kito. Ir, pavyzdžiui, tas dualinis išsilavinimas, kuomet yra siejama teorija ir praktika, turi tikrai labai daug teigiamų aspektų. Taip pat teigiama pasiekmė tose šalise, kuriuose yra dualinis išsilavinimas, yra ta, kad tose, kaip tik tose valstybėse narėse yra labai žemas jaunimo nedarbas. Pavyzdžiui, Austrijoje E, tik 8,6 procentai, e, Niderlanduose 9 procentai, o Vokietijoje yra netgi mažiau negu 8 procentai tas jaunimo nedarbas. Šiuo metu mes kaip tik diskutuojame apie ekonomikos ir ūkio augimą ir ką galime padaryti, kad paskatintume ūkio augimą ES. Ir būtent šios diskusijos kontekste reiktų e, sieti siekti, kad ta dualinė lavinimo sistema e, būtų perkelta į kitas valstybės narės, kad ir kitos valstybės narės įvestų tą sistemą, nes ji iš tiesų yra labai sėkminga kovoje su nedarbu. Taigi išvada būtų tokia, kad kalbant apie tą abipusį profesinių kvalifikacijų pripažinimą, apie tą harmonizavimą, e, tas harmonizavimas neturėtų užkirsti kelią. E, teigiamos nacionalinės praktikos egzistavimui, kad nebūtų keliamas tik universitetinio reikalavimo, e, išsilavinimo reikalavimas, e, nes kai kada yra tikrai prasta patirtis, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje yra tikrai prasta patirtis dėl to, kad ten yra e, tik reikalaujamas tik universitetinis išsilavinimas ir didelė dalis slaugų neturi apskritai jokių kvalifikacijų o specialistų mažėja. E, taigi universitetinis išsilavinimas e, veda prie to, kad studentai, kurie baigia, pavyzdžiui, su slauga susijusias e, studijas, jie nori dirbti vadybininko darbą ir nenori dirbti tada to tiesioginio slaugės ar slaugo darbo. Taigi, mes turime tai taip pat turėti omenyje, mums reikia to lygiai gretumo, mums reikia, kad lygiai grečiai galiotų įvairios sistemos, įvairius požiūriai ir man atrodo, jeigu mes siekiame mažiausio įmanomo harmonizavimo, tai čia būtų e, toks vienintelis įmanomas būdas. Teisės tarnyba taip pat aiškiai pasakė, kad mažiausias įmanomas harmonizavimas e, ką jis reiškia ir kad valstybės narės tokiu būdu galėtų taikyti ir savo nacionalinę praktiką. Ir pavyzdžiui, tos valstybės narės, kurios yra numatę e, du lygiai grečius kelius, tai yra teorinį ir praktinį išsilavimą, jos galėtų tą taikyti ir toliau ir siūlyti savo jaunimui. Tačiau e, nenorėtume, kad būtų užkirstas kelias e, kitoms valstybėms narėms taikyti šį e, labai sėkmingą šią labai sėkmingą sistemą. Taigi būtų, toks būtų sprendimas, kurį aš norėčiau pasiūlyti. Dabar norėčiau trumpai panagrinėti dar kitus aspektus. E, profesinė licenzija turėtų būti išduodama kiek įmanoma greičiau ir paprastesnė procedūra. Šis, ši nuostata tikrai yra sveikintina, tačiau komisijos pasiūlyme yra nurodyti terminai, mano manimu, yra pernelyg ambicingi, nes čia yra numatyta taip pat e, licenzijos fikcija vadinama, tai yra, kai valstybė narė negali per tą nurodytą laiką priimti sprendimo dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, tai tuomet e, reiškia, kad e, ta licenzija verstis tam tikrą profesiją egzistuoja fiktyviai. Ir ypač sveikatos apsaugos rytyje tai yra tikrai didžiulė problema dėl to, kad čia turime labai aiškiai patikrinti profesinės kvalifikacijas ir todėl siūlyčiau išnagrinėti tuos terminus, dar kartą juos persvarstyti. Toliau iš ankstinio perspėjimo priemonė taip pat yra susijusi su tam tikromis problemomis. E, negalime e, tiesiog perkelti į kitas valstybės narės e, tam tikros praktikos, tam yra taikomos tam tikros priemonės. Per tris dienas valstybės narės turi siūsti visą informaciją komisijai. Todėl būtų labai svarbu tą iš anksinio perspėjimo e, sistemą naudoti, ypač kalbant apie pacientų saugumą. Toliau kalbų žinios. Tai yra taip pat labai svarbus aspektas, ypač sveikatos apsaugos rytyje. Labai svarbu, kad čia e, dirbantys žmonės mokėtų užsienio kalbas. Taigi e, reiktų pažiūrėti e, reikalavimus dėl kalbų egzamino. E, E, reiktų pasiaiškinti, kas turėtų laikyti tuos egzaminus, kas turėtų egzaminuoti. E, pavyzdžiui, direktyvoje nenumatytos profesinės kalbos žinios, o manau, kad tai yra svarbus aspektas. Toliau kitas paskutinis aspektas - dalinė prieiga. E, direktyva numato, kad priimančioji valstybė narė gali išimties tvarka e, leisti užsiimti tą profesiją, kuri atitinka profesinės kvalifikacijas įgytas kilmės šalyje. Tačiau ši nuostata vėlgi yra labai kritiška, kalbant apie medicininės profesijas. E, manau, kad vis tik tai su sveikatos apsauga susijusiams profesijoms turėtų būti taikoma išimtis iš šitos nuostatos. Aš tą minėsiu savo pranešime. Taip pat mes kritiškai vertiname pasiūlymą dėl deleguotųjų teisės aktų. E, taip pat reikia kalbėti apie profesinio lavinimo turinį e, ir taip pat turime palikti tam tikros laisvės e, darbdaviams. Taigi aš kritiškai nagrinėsiu komisijos pasiūlymą, jau iš anksto džiaugiuosi pasikeitimu nuomonėmis su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad vėliau mes tęsime dar dvišalės diskusijas. Kolega Gorilio jau diskutavo su manimi. Ir aš norėčiau taip pat ir su kitais e, kolegomis padiskutuoti dvišalių pagrindų dėl šio pranešimo. Dėkuoju uždėmesi, dėkuoju Anija sako pirmininkas. Dėkoju už šią įžangą. Dabar suteiksime žodį kitiems šešėliniams pranešėms Mario Pirilo. Grazie, prezidente. Dėkuoju, panė pirmininkė. Dėkuoju kolegai, kuri puikiai padirbėjo, spręsdama iškilusius sunkumus, Mes e, jau keitėmės e, nuomonėmis šito klausimu Strasbūrė, tačiau dėl kai kurių dalykų vis dėlto nepavyko susitarti. Europos komisijos e, pasiūlyme dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, šis pasiūlymas, man atrodo, yra subalansuotas. Ir naujovės, kurios ten yra numatytos, dabar yra įtrauktos į teisėvaros pasiūlymą ir aš joms pritariu. Todėl, kad tai leidžia nugalėti kliūtis, kurios iškyla judumui. Apie tai buvo iš dalies kalbėta. Tai e, įgalins įvairiems darbuotojams greičiau pasiekti kvalifikacijų pripažinimą ir e, užtikrinti judumą. 57 straipsnis, kuriame kalbama apie vieno langelio sistemą, įgalins piliečius gauti informaciją vienoje vietoje, pateikiant dokumentus dėl profetinių kvalifikacijų pripažinimo ir taip pat suteiks galimybę e, pripažinimo procedūrą atlikti online internete. Tai leidžia supaprastinti sistemą ir siekti tikslo skatinti judumą ir padaryti vidaus rinką geriau veikiančią. Direktyvoje taip pat yra patikslinami kai kurie privalumai vartotojams ir taip pat atliepiama į viešosios nuomonės, e, e, atliepiama viešosios nuomonės lūkesčiams, be kitako ir dėl kalbų, bet dėl kitų aspektų. Toliau perspėjimo sistema. Mes manome, kad mes turėsim čia tam tikrų garantijų, nes sistema veiks automatiškai ir tai bus daug saugiau piliečiams. Praeitie yra buvę tam tikrų atvejų, kuomet buvo sunku susigaudyti ar kitoje situacijoje ir e, kuomet e, asmenys bandydavo įsikurti užsienį ir būdavo nepaprasta išsiaiškinti, pavyzdžiui, kai kurios dalykus dėl profesinių klaidų. Tad dabar bus daugiau garantijų, daugiau supaprastinimo. Komet aš buvau pranešėjas e, ir kuomet kalbėjau tuk... apie e, pakeitimus, buvau komentavęs tos dalykus, tačiau e, sprendime, kurį Europos parlamentas e, priėmė per plenarinį posėdį, šitie dalykai yra išdėstyti glaučiau. Kalbant apie minimalius e, reikalavimus ir jų gyvendinimą dėl, e, pavyzdžiui, e, lakušerių ir sesučių, įsivaizduoju, kad kai kurie kolegos, kolegė pranešėja, galbūt turės tam tikrų e, kritinių pastabų dėl pateikto e, šito klausimo pakeitimo. Tačiau jeigu norime, kad e, informacijos informacija būtų patikima ir kad viskas vyktų sklandžiai tarp valstybių. Pavyzdžiui, Italijoje šių profesijų atstovai yra rengiami universitetuose, sesutės ir akušerės. slaugės ir akušerės. Tai yra universitetinio lygio e, rengimas, tuo tarpu direktyvoje yra e, numatytas 12 e, metų mokymo laikotarpis. Tai Italijoje yra metais ilgesnė mokymo trukmė. Taip pat kolega minėjo kai kurios skaičius susijusius su nedarbu. Aš manau, kad šitie duomenys galėtų būti pakoreguoti, nes visi tie, kurie skaitė žalėją knygą, žino, kad e, ten yra numatyta sukurti, ten kalbama apie milijoną darbo vietų sukūrimą. Ir e, Čia kalba sukasi taip pat apie tuos, kurie e, turės e, profesinės tam tikras kvalifikacijas ir galės jomis pasinaudoti. Tad jeigu norime tą direktyvą tinkamai gyvendinti, man atrodo, mes turime. Tai yra mes kartu su IMKO esame jau žengę žingsnį į, į, į priekį ir komisija iš principo siūlė tokius dalykus, kuriuos mes uh, Anksčiau esame siūlę, tačiau dabar turime kai kurios aspektus patobulinti. Nes aš manau, kad valstybės narės turi taikyti vienodus standartus šioje srityje. Vokietijos kolegos sakė, jog čia reikia atsižvelgti į kai kuriuos aspektus ir aš visiškai, aš asmeniškai visiškai pritariu uh, tam, ką e, siūlo komisija. Aišku, dar padiskutuosim giliau šitais klausimais. Dėkoju toliau Frida Brepols. Dankjewel, eh, voorzitter. Ik zou eh, de rapporteur, mevrouw Weiss... Dėkoju, ponė. Danke voor... Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Weisberger pranešėjai, todėl kad jinai pateikė daug e, kritinių pastabų. Aš manau, kad profesinių kvalifikacijų pripažinimas yra mūsų komitetui labai svarbi tema. Ir ne tik mums, bet apskritai visai Europai, todėl kad e, darbuotojų judumas, ypač sveikatos sektoriuje, yra labai svarbus dalykas, tai svarbi tema mūsų komitetui. Mes turim skirti ypatingą dėmesį šiai sryčiai turint omeny susidariusią padėtį Europoje, visuomenės e, senėjimą bei kai kurių darbuotojų trūkumą tam tikrose sektoriuose, kai kuriuose valstybėse. Tad e, galvodami apie šį sveikatos sektorių, manome, kad tai, kas siūlo komisija, iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas. Aš dėkuoju poniai Weisberger, kad jinai pabrėžė ir kitą aspektą - paciento saugumo aspektą. Tai turi būti tas pagrindas, tas išeities taškas, kurio turime remtis, e, nagrinėdami šitos dalykus. Pane Vasberger paminėjo taip pat ir klausimus, kurie vyko 25 balandžio dieną Imko komitete. Šių klausimų metu buvo įmanoma giliau panagrinėti ir, ir, ir, ir pagalvoti apie šitos dalykus, bei atsižvelgti į mūsų nuomonę. Pirmasis keitimasis nuomonėmis jau e, gali, gali, gali prasidėti tuo būdu dabar. Aišku, aš nežinau šiandien apie ką mes tiksliai kalbėsime, nes maniau, kad e, mes šiandien nagrinėsim teisės tarnybos nuomonę, bet e, atrodo, jog galim komentuoti visą peržiūrimą tekstą. Aš norėčiau keturis aspektus pakomentuoti. Aišku, ateityje dar turėsim progos prie to grįžti. Visų pirma, minimalios mokymo trukmės pratesimas nuo 10 iki 12 e, metų, 31 straipsnis. Aš suprantu, jog komisijos pasiūlyme ir teisės tarnybos nuomonės dokumente yra daroma prielaida, jog 25 valstybės narės jau taiko 12 e, metų trukmės reikalavimą. Tad e, mano klausimas, kaip yra kitose trijose valstybėse, kur tai dar nedaroma, kodėl nedaroma, kokios priežastys ir su kokiais sunkumais susiduria šios e, valstybės ir kokiu problemu gali kilti tose valstybėse, jeigu jos prates tą laikotarpį nuo 10 iki 12 metų. Ką apie tai mano komisija? Ar komisija turi daugiau informacijos šitais klausimais? Kitas klausimas, ketvirtas straipsnis, profesinė kortelė. Mes anksčiau esam daug diskutavę šituo klausimu ir dabar suprantu, kad šis aspektas kelia daug įvairių klausimų, abejonių ir sunkumų todėl, kad ši kortelė niekuomet negalės pakeisti pripažinimo kaip po tokio. Aišku, kyla klausimas taip pat dėl jos sąnaudų, kiek jinai kainuoja. Reikėtų kai ką patikslinti dar šitais klausimais. Trečias dalykas. Klausimo metu iškylo dalinė pripažinimo klausimas. Tai yra be galo sunkiai apibrėžiamas dalykas, įvairiose sveikatos apsaugos, e, įvairiose profesinėse kategorijose, sveikatos apsaugos sektoriuje. Ir manau, kad čia kiekvienu atveju reikia atskiro sprendimo. Ir labai sunku čia parengti bendro pabudžio taisyklę, dėl to gali kilti daug problemų. Dalinis pripažinimas ir dalinis, dalinė prieiga prie profesijos negali būti išeities taškas, kurio čia turi būti remiamasi. Mes tokios išvados prieėmė su ekspertais ir šį aspektą dar reikės išspręsti. Ketvirtas aspektas - kalbų mokėjimas. 53 straipsnis ir 19 konstatuojamoji dalis. Manau, kad turime pabrėžti čia, jog mediko komunikacijos aspektas yra būtina sąlyga Ir e, šis dalykas yra pripažintas tarptautiniu lygmeniu. Teisingumo teismo praktikoje taip pat tai yra pasakyta Haim e, sprendime. Ten pasakyta, jog e, bendravimo, odontologo bendravimo kokybė bei bendravimas su. Uh, profesinėmis organizacijomis yra privalomas dalykas, turintis esminę reikšmę. Tad kalbų įvaldymas, kalbų mokėjimas, dirbant sveikatos sektoriuje yra esminis klausimas. Belgijoje, pavyzdžiui, atitinkame įstatymę, reglamentuojančiame šitos dalykus, tai yra labai aiškiai suformuluota sveikatos apsaugos darbuotojai dirbantis mūsų šalise privalo mokėti e, kalbas, jeigu jie e, dirba Austrijoje, Belgijoje, Junktinė karalystė, kai kuriuose kitose valstybėse, jiems yra rengiami specialūs e, kalbos egzaminai. Viena vertus yra testuojama jų profesinė kvalifikacija, kita vertus kalbinės žinios. Ir dabartinėme tekste yra tokia formuluotė, kuri e, kelia nerimo šiek tiek ir reikėtų ją patikslinti. Tai yra formuluotė dėl kalbų mokėjimo. Tai va šitie keturi aspektai, mano nuomonė, yra patys e, svarbiausi. Šiame kontekste aš e, džiaugiuosi, jog puikiai vyko bendradarbiavimas su kitais kolegomis ir dar kartą dėkoju poniai Weisberger už pasiūlytą dokumentą. Dėkoju Fridai Brepals ir paskutinis pasisakys Peteris Lyze. Dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju Anijai Weisgerber už jos nuveiktą darbą ir už tai, kad ji mums paaiškino viską. Norėčiau palaikyti Anja Weisgerber, nes tai yra tikrai labai svarbus pasiūlymas ir mūsų aplinkos saugos, visuomenės veikatos ir maisto saugos e, komitetas iš tiesų turi būti suinteresuotas e, medicinėmis profesijomis ir aš norėčiau e, pabrėžti tai, ką akcentuoja teisės tarnyba savo laiške. Čia yra kalbama apie minimalų harmonizavimą. Kai išgirdau pavyzdį apie vaistininkus, aš galiu pasakyti, kad aš pats studijavau mediciną, ne farmaciją, bet mediciną, tačiau yra gerų argumentų, kurie, e, bilo, kurie kalba apie tai, kad jau studijų metu reikėtų stiprinti tą praktinį aspektą, praktiką. E, Iš tiesų, e, galbūt ne visuomet yra tikslinga iš pradžių baigti teorinės studijas, o paskui atlikti praktiką. Ir nežinau, kodėl komisija siūlo atsisakyti tokios praktikos, kuomet e, praktika, studentų praktika yra integruojama į visus studijų metus. E, nežinau, kodėl mes negalime pripažinti tų dalykų, kurie yra pasitvirtinę norėčiau paprašyti, kad komisija man paaiškintų, kokie, kokie yra trūkumai tokios sistemos e, e Suomijoje, Švedijoje ir Junktinėje karalystėje. Aš žinau iš įvairių diskusijų, iš įvairių e, su švietimu susijusių renginių, kad kaip tik yra pasisakoma už tą dualinę sistemą. Toliau dėl gydytojų norėčiau palaikyti Anja dėl perspėjimo sistemos. Tai yra labai svarbus elementas komisijos pasiūlyme, jeigu gydytojas vienoje valstybėje narėje praranda, profesinę licenciją, apie tai turėtų būti pranešta visoms valstybėms narėms. Pirmininkas Matijas Grote žino, apie ką aš kalbu. Neseniai Vokietijoje buvo toksai atvejis, kuomet Niderlandų gydytojas iš Niderlandų savo valstybėje e, prarado gydytojo licenciją, bet jis dirbo gydytojų Vokietijoje, kaip tik mano rinkiminėje apygardoje. Ir tai buvo didžiulis skandalas ir už tai yra blogai, kad mes ES negalime kontroliuoti tokios informacijos. Taip pat man kaip ir Anijai kyla problemų dėl to, kad praėjus tam terminui yra E, taikomas tas automatinis pripažinimas, kai kada pritrūksta dviejų, trijų dienų, per kurias būtų galima patikrinti dokumentus ir todėl negalima žmogaus tiesiog leisti gydyti žmonių. Dabar dėl seselių, slaugių, slaugų ir akušerių reikia aiškiai pasakyti, kad mes čia kalbame apie minimalų harmonizavimą. Jeigu Italijoje tai yra trys metai, tai yra labai gerai. E, manau, kad Europa neturėtų teisės primesti italams, kad turėtų tas išsilavinimas trukti 12 ar 10 metų. Tačiau kitose šalise, pavyzdžiui, tarp jų priklauso ir Vokietija, yra galimybė po dešimties metų bendrojo vidurinio išsilavinimo iš karto E, pradėti mokytis to seselės ar, slaug, e, seselės ar slaugės profesijos. Savo profesinėme kelyje aš daug sutikau seselių ir slaugių, kurios neturėjo uh, E, nebuvo išlaikę brandos egzaminų, neturėjo abitūros, bet puikiai dirbo savo darbą. Todėl negalima teikti, kad nesant, neišlaikius brandos egzaminų, neturint, neišlaikius abitūros egzaminų, e, žmogus negali dirbti e, medicinos sesele ar slauge. Iš tiesų, nežinau, ar yra daug tokių atvejų, kai žmogus vien dėl to, kad neišlaikęs abitūros egzamino pras, prastai dirbo seselės ar slaugės darbą. Jeigu mes įtrauksime e, tą reikalavimą dėl abitūros egzamino, mes iš karto sumažinsime tas profesinius e, profesinės kvalifikacijos reikalavimus, e, tai yra ta profesinė kvalifikacija, mes tada galime kalbėti tik apie slaugų padėjėjus, O būtent tai e, Jungtinėje karalystėje e, yra didžiulė problema, nes tais slaugų padėjėjais ar slaugių padėjėjais dirba žmonės, kurie apskritai neturi jokių, jokių kvalifikacijų. Taigi manau, kad būtent šioje vietoje reiktų pataisyti komisijos pasiūlymą ir norėčiau paprašyti Anijos Vaisgerber pateikti tikslų pasiūlymą. E, tikslę formuluotę, kad nebūtų taip, kad tose valstybėse narėse, kuriuose yra reikalavimas daugiau metų, kad jo, iš jų būtų reikalavimas sumažinti tą metų skaičių. Taip pat reikia kalbėti apie vidurinės mokyklos e, išsilavinimo kokybę. Tuomet, manau, mes tą pasiūlymą galėsime visi palaikyti. Dėkoju, Peter Lyzė, sako pirmininkas. Iš tiesų mes žinome e, apie tą gydytoją iš Niderlandų gydytoje mirti, kaip jis buvo pavadintas, ir buvo, e, tai iš tiesų buvo didžiulis skandalas e, antraštės laikraščiuose ir todėl reiktų su komisija pasvarsyti, ką iš tiesų reiktų daryti, kad būtų užkirstas kelias tokiems atvejams, kai praradus licenciją vienoje valstybėje narėje be jokių problemų gali toliau e, dirbti gydytojų kitoje valstybėje narėje. E, kalbant apie profesinės kvalifikacijas, mes aišku turime teisės tarnybą. Aš pats esu iš Vokietijos ir norėčiau iš teisės tarnybos sužinoti informacijos, kad turint dabartinį tą e, komisijos pasiūlymą, ar yra įmanoma ir toliau Vokietijoje e, mokytis slaugo darbo, jeigu ne, neketini dirbti kitoje valstybėje narėje. Jeigu taip, Tai prašau tą aiškiai išdėstyti, jeigu ne, taip pat norėčiau, kad tai būtų aiškiai suformuoluota, norėčiau suteikti teisės tarnybos, o paskui komisijos atstovams, prašau. Yes, uh, understand... Dėkoju. Mes suprantame taip, kad jeigu mes kalbame apie minimalius reikalavimus ir jeigu yra tenkinami tie minimalūs praktikos reikalavimai, ir, tai tuomet tie reikalavimai galioja Vokietijoje ir tam žmogui, kuris norės dirbti kitoje valstybėje narėje. Tačiau jeigu mes tą harmonizavimą e, padidinsime, jeigu kalbėsime apie 12 metų, tai tuomet e, nebus galima vokie, vokiečiui dirbti e, kitoje valstybėje narėje, jeigu jis nebus 12 metų mokėsis. Toliau e, profesinių kvalifikacijų pripažinimas, apie tai kalbam penktame e, priede. Ir čia mes kalbame apie harmonizuotus reikalavimus. Jeigu harmonizuoti reikalavimai e, e, kalba apie 10 metų bendrojo lavinimo mokykloje, tai tuomet dabartinė Vokietijos situacija gali tęstis. Jeigu mes padidinsime tą e, mokymosi trukmę reikalavimą, kad būtų 12 metų, tai tuomet bus neįmanoma žmogui iš Vokietijos dirbti kitoje valstybėje narėje. Tikiuosi, kad atsakiau į jūsų klausimą. Dėkoju už tikslų atsakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstov, atstovui kad jis sureaguotų į klausimus ir į kolegų pastabas. Prašau. Uh, thank you, Chairman. Uh, and thank you for giving us. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad leidžiate atsakyti į pastabas. Pastabas tikrai labai įdomios ir svarbios. Tos pastabas, kurios susijęs su mūsų pasiūlymu. Norėčiau atsakyti bent jau į kai kuriuos iš iškeltų klausimų. Pirmiausia, norėčiau pasisakyti dėl direktyvos taisyklių peržiūrėjimo dėl sektorinių profesijų, tų septynių profesijų, kurios yra paminėtos pranešėjus. Dėl kokios priežasties mes norėjome tokio atnaujinimo, ogi dėl to, kad e, norėjome atsižvelgti į pakitimus įvykusius nuo direktyvos. Mes su daug kuo šnekėjomės, su parlamentarais, su, administ, su viešojo administravimo nariais, su įvairių sričių atstovais ir tas pasiūlymas, kuris jums pateiktas, atspindi visas diskusijas, kurios vyko. Mes pabandėme atsižvelgti į tai, kokia situacija, kaip klostosi situacija ES ir užsienyje. Ir taip pat atsižvelgti į tai, kas vyksta E, sakykime, įvairiuose mm, profesiniuose sluoksniuose. Gydytojams, sakykime, mes paprašėme, kad būtų kaip tam tikras metų skaičius nuimtas e, ir pridėtas valandų skaičius. Kitiems, kitų profesijų atstovams pakeitimų nepadarėme, dar šiandien buvo minima dar viena profesija, būtent slaugės ir aš norėčiau apie jas šiek tiek ir pakalbėti. Kodėl nusprendėme e, padaryti ne 10, o 12 metų išsilavinimą, ogi todėl, kad būtų atsižvelgta į visus reikalavimus ir kad būtų atitinkami tarptautiniai reikalavimai. Yra e, pasaulinės sveikatos organizacijos tam tikri reikalavimai, pagal kuriuos reikia tą išsilavinimą e, suteikti per 12 būtent metų. O kokios valstybės narės numato trumpesnį išsilavinimą. Austrija, Luksemburgas ir Vokietija. Austrija numato padidinti e, metų skaičių iki 12, nuo 10 tiksliau perėti iki 12 metų išsilavinimo suteikimui, o mes po to, kai pasišnekėjome su visais, supratome, kad tai turėtų ir tiesioginės, ir netiesioginės įtakos sveikatos apsaugos sistemai. Taigi mes taip ir sakome dabar jau mūsų pasiūlyme 12 metų arba jiems prilyginamas laikotarpis. Kadangi yra įvairios numatytos išsilavinimo sistemos, dualinė sistema, nedualinė sistema, sistemos kitaip tariant skirtingos, tai mes norėjome užtikrinti kad tas pasiūlymas mūsų kuo daugiau apimtų visko ir kad jisai būtų kuo lankės, lankstesnis. Taigi formuluotė tokia - 12 metų arba e, e, ekvivalentiškas e, lygivertis laikotarpis. Pasi, padiskutavę su kolegomis mes manome, kad galima kai kada šitą teiginį, šitą formuluotę blogai interpretuoti. Kaip tą įvertinti? Taigi mes esame dabar atviri kitokiems pasiūlymams. Uh, mes galime diskutuoti su jumis ir ieškoti, kas mums visiems būtų labiausiai priimtina, kokį sprendimą mums galima pasitelkti, kokį priimtiniausią sprendimą ir kuris dar būtų ir įgyvendinamas, galimas įgyvendinti. Nes dabar tai kol kas, man atrodo, kuriame problemų, problemas ten, kur jų iš tikrųjų nėra. Mes bandome užtikrinti, kad slaugės būtų ruošiamos taip, kad viskas atspindėtų gerą praktiką ir stengiamės įsiaiškinti, kaip konkrečiai tai įgyvendinti. Būtent tai mes ir stengsimės padaryti per teinančius kelis mėnesius ir esu įsitikinęs, kad tikrai rasime kartu su parlamentu visiems priimtiną sprendimą. Tai tiek apie sektorinės profesijas. Taip pat buvo pastabų dėl, dėl terminų ir dėl abipusio pripažinimo. E, profesinės kvalifikacijos abipusio pripažinimo. Tai yra labai svarbus aspektas, nes e, reikalinga tam tikra kortelė. Ta kortelė turbūt turėtų būti europinio masto ir ji galėtų e, pagreitinti procedūras ir padaryti jas kokybiškesnėmis. Taigi į šį aspektą būtinai visada reikia atsižvelgti, reikia pasižiūrėti visus terminus nepamirškime, kad kalbame apie tam tikrą procesą, kuriame yra ir pradžia, ir pabaiga. Labai e, svarbu yra tai, ko gero dabar dar to nesimato, kad ta kortelė, tos kortelės sistema būtų uždara sistema ir kiekvienai profesijai galėtų atskira sistema ir kad kiekviena valstybė narė žinotų, kokios konkrečiai institucijos turi spręsti tuos klausimus, kad jos valstybėse narėse galėtų bendrauti tarpusavyje elektroniniu būdu ar kažkaip kitaip. Ir būtent apie tai mes turime kažkaip pagalvoti, kad nebūtų taip kaip dabar, kai nežino kairė, ką daro dešinė, kai viena institucija nežino, kas, e, kokia tai būtų institucija, e, kuri būtų jai prilyginama E, kitoje, pavyzdžiui, valstybėje narėje. Ir kai visos sąlygos žinomos nuo pat pradžių, kai žinoma, kokia administracija daro tą patį darbą kaip ir e, administracija ar, ar, ar įstaiga valstybėje narėje, tai tada aišku, kad viskas vyks žymiai greičiau ir, ir pareiškimus pateikiantiems asmenims bus ir greičiau, ir patogiau. Manau, kad būtent apie tai reikėtų galvoti, kai kelime klausimą, ar tie terminai yra protingi, protingai nustatyti terminai ar ne. Dėl savaiminio pripažinimo. Čia reikia suprasti vieną dalyką mes kalbame apie kvalifikacijos pripažinimą. Bet apie tokį dalyką kaip e, leidimas verstis tam tikrą praktiką mes juk nekalbame. Jūsų, sakykime, išsilavinimas yra pripažįstamas, bet tai dar nereiškia, kad jums bus leidžiama praktikuoti. Visose valstybėse narėse yra tam tikrų sričių profesijų atstovams keliami tam tikri reikalavimai. Ir taip bus ir toliau. Ir netgi tai bus ir tais atvejais, kada aiškiai ir nedviprasmiškai, vienreikšmiškai būdavo pripažįstamos, e, pripažįstamos kvalifikacijos. Tai reikia turėti, neišleisti iš galvos. Toliau dalinė prieiga prie profesijos. Teisingumo teismas priemė nutartį atitinkamą šiuo klausimu, o mes kaip tik ir pasistengėme įtraukti tai, ką pasakė šiuo klausimu teismas, nes mes į savo tekstą, į savo pasiūlymą turime tam tikrą juridinį elementą įnešti, nes įvairioms administracinėms struktūroms tai yra be galo svarbu. Dar vienas dalykas labai svarbus ir busimosiuose darybose mes tai pabrėšime. Dalinė prieiga prie vertimosi profesijos turi leisti vėliau profesiją verstis pilnai. Taigi, tai nebus A, tiksliau, tiksliau tai nebus, e, ši situacija nebus e, kaip, kaip anksčiau, jeigu yra duodamas dalinis, dalinis prie, prieimas prie profesijos, tai jis toks ir gali pasilikti. Tai nebūtinai turi būti e, nuolatinio vertimosi profesija sąlyga. Kalba. Daug kur buvo minima, kad profesijų tam tikrų atstovai, nesvarbu kokių profesijų, turi mokėti tos šalies kalbą deramame savo profesinėme lygyje, lygmenyje. Jeigu tam tikroje profesijoje reikalaujama mokėti kalbą, tai vadinasi turima, turi būti galima patikrinti, kaip iš tikrųjų specialistas tą kalbą moka. Mes e, pasistengėme numatyti įvairius etapus, kad viskas būtų kuo aiškiau ir tada administracijos bei sveikatos apsaugos specialistai galės kažkaip prisitaikyti prie to reikalavimo. Vėlesnėse diskusijose tai dar galėsime aptarti ir tikiuosi, kad kompromisą rasime visai neblogą. Bet norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką. Mes norime bet kokiu atveju išvengti dvigubos kontrolės, kažkokio tai dvigubo patikrinimo arba testų, kai būtų susidarytų tokia situacija, kad profesijos atstovas prašo prieigos kažkokioje tai valstybėje narėje, jis yra patikrinamas, o tada jį dar patikrina e, jo darbdavys. Tai būtų vienas ir tas pats patikrinimas, dvigubas patikrinimas. Ir to mes būtent norime ir išvengti. Tai jau. Mm, tas te, e, vėliau e, darbo eigoje galima įvertinti, moka jisai tą kalbą ar nemoka pakankamai gerai, bet testas turi būti atliekamas vienas. Kokiu atveju mes esame atviri diskusijai, esame pasirengę tiek dvišalių, tiek kitais pagrindais diskutuoti tiek su jūsų komitetu, tiek su kitomis Europos e, e, parlamento struktūromis, nes galutinis dokumentas mūsų ir piliečiams, ir administratiniams struktūrams turėtų būti labai naudingas. Dėkoju komisijai už paaiškinimus. Prieš suteikdama žodį pranešėjai norėčiau nuoširdžiai pasveikinti studentų grupę iš Kalabrijos. Jie čia atvyko Mario Perilo kvietimu. Sveikiname Jūs atvykus į mūsų posėdį. Anja Weisgerber. Dėkoju už tokias vaisingas diskusijas. Manau, kad jas apibendrinant galima pasakyti, kad komisijos pasiūlymą yra, yra daug teigiamų aspektų, kuriuos aš labai palaikau ir aš manau, kad e, dėl kai kurių vietų mes turėtume dar padiskutuoti su komisija, jas patikslinti, bet kokiu atveju perspėjimo, iš anksnio perspėjimo priemonė yra labai svarbus aspektas, taip pat kalbos žinios yra svarbus aspektas, tik čia reikia kažkaip praktiškai gyvendinti tą kalbos žinių patikrinimą. Taip pat E, kalbant apie minimalius reikalavimus, galiu pasakyti, kad e, kalbant apie seseles ir slauges, e, mes negalime kalbėti apie minimalų reikalavimą, kad tai būtų 10 metų ir tokiu būdu neturime reikalauti, kad kitos valstybės narės sumažintų tą mokymosi, mokymo trukmę iki 10 metų. Tačiau jeigu iš visų reikalausime padidinti mokymo trukmę iki 12 metų, tai tuomet e, atsitiks taip, kad tose valstybėse, tos, tos valstybės narės, kurios turi dualinę mokymo sistemą, kuri trunka 10 metų, kad jos turės atsisakyti tos dualinės sistemos. Ir toliau kitas svarbus dalykas, kurį pasakė komisija, e, pasiūlymas nesiekia apriboti judumą. Tačiau vat, toks reikalavimas būtų e, judumo apribojimams toms valstybėms narėms, kurios negali padidinti mokymo trukmės iki 12 metų. Todėl labai man patiko komisijos pastaba dėl kažkokių atitikme, ati, ati, atitinkančių sistemų. Svarbiausia būtų, kad kiekviena valstybė narė galėtų išlaikyti savo sistemą. Man kol kas neaiški priežastis, kodėl reikia didinti tą mokymo trukmę. Man tai nepasidarė aišku iš komisijos pasakymo, nesupratau to ir iš kolegės Brepol pasisakymo. Todėl aš būčiau laiminga, jeigu mes ir toliau galėtume diskutuoti šiais klausimais, jeigu būtume atviri diskusijose, aš čia turiu omenyje ir šešėlinius pranešėjus, ir tam, kad pateiktume gerą pasiūlymą, mes dar turėtume glaudžiai, glaudžiai bendradarbiauti ir daug padirbėti. Dėkoju Anijai Vaisgerber, sako pirmininkas, na ir galutinė mano pastaba procedūra bus tokia. Gruo... Rugsėjo 18 dieną aplinkosaugos komitete įvyks diskusijos šią temą. E, jau bus pateiktas nuomonės projektas. E, pakeitimų pateikimo terminas bus rugsėjo 20 diena. Aplinkosaugos komitete balsuosime spalio 10 dieną. E, atsakingame vidaus rinkos komitete vyks spalio 17 dieną balsavimas. Taigi toks yra tvarkaraštis. Į tą tvarkaraštį įsiterpia vasaros atostogos. Man atrodo, kad tai yra tikrai labai įdomi ir aktuali tema, nes mes kalbame apie sveikatos apsaugą, apie kiek įmanoma aukštesnius reikalavimus sveikatos apsaugos profesijoms. Tikrai buvo puikios diskusijos, vaisingos diskusijos. Dėkoju visiems kolegoms ir kolegiams, kurie dalyvavo diskusijose. Kitas mūsų posėdis įvyks birželio 20-21 dienomis čia Briuselėje. Visiems linkiu gero apetito ir susitiksime kitą savaitę.